E, kaip bus galima kažkada visas, e, kada nors ir visas panaikinti, tačiau šiuo metu e, Kosovos ekonominė situacija yra labai prasta ir apie tai reiktų daugiau galvoti. Aš nežinau, ar vizos ir eventuali Kosovo gyventojų emigracija į Europą yra tas sprendimas. Ir mano nuomonė, dabar kalbėti apie vizų klausimą su Kosovo yra pernelyg anksti. Ačiū. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį ponui Albertinį, tačiau iškart pasakysiu, jog pritariu poniai De Kaiser. Jos pasisakymas yra tikrai į dešimtugą, tačiau dabar žodis ponui pirmininkui Albertinį. Na, dabar aš esu tik tai vienas iš kolegų, o jūs esate pirmininkas. Taigi, ačiū Jums, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau e, padėkoti Jums visiems. Nepaprasta pasiekti konsensusą, bet Jūsų indėlis yra labai teigiamas. ir galų gale mes pasiekėme daugumai priimtinus kompromisus ir sprendimus. Dabar pakomentuosiu išsakytas nuomonės. Kolega Daf labai ryškiai pasisakė už tai, kad reikia tekste labiau atspindėti mūsų pageidavimus – Mūsų nuomonė naudota terminologija yra priimtina perinamajam laikotarpiui ir jeigu mes norime evoliucijos, o ne revoliucijos, aišku, aš labai gerbiu išsakytą poziciją, tačiau manyčiau, jog reikia rasti pusiausvyrą tarp dabartinės situacijos ir tų sparčių pokyčių ir manyčiau, kad mūsų kompromisas yra e, tikrai gerai subalansuotas, nes e, daugumai kolegų jis priimtinas. Aš e, čia e, nenorėčiau daugiau nieko pasakyti. Ir ponas Maier įdomią mintį išsakė. Aišku, galima pateikti atskirą nuomonę ar atskirą pranešimą šio klausimu. E, tai įmanoma. Tačiau aišku, kad jis skirsis pakankamai nuo um, mūsų parengto pranešimo. Pone Tanokai, e, e, keletas prieštaravimų ar trūkumų, apie kuriuos kalbėjo ponas Tanokas, yra jau žodiniuose pakeitimuose. Aš nežinau, ar spėjo su jais susipažinti, nes parengti jie prieš keletą valandų, kur taip kalbama, pavyzdžiui, apie pono Gabo suėmimą. Taip pat 24 žodinis pakeitimas e, kalba apie Taivaną, gal ne taip konkrečiai, kaip jūs norite, tačiau tai yra kompromisiniai pakeitimai. Be jokių abejonių reiks atsižvelgti įvairiausias pozicijas, siekiant kompromisą. Kolegė Lunaček labai jautriai reaguoja į e, civili, civilinės intervencijas ir norėtų jų, o ne karinių intervencijų, tačiau jos pakeitimais yra kritikuojama NATO. Nepamirškime, kad dauguma ES valstybių narių yra na, ir NATO narės, o ES, kaip puikiai žino ponė Lunaček, taip pat dalyvauja tam tikrose taikdariškose misijose. na, kartais sunku ir net neįmanoma išvengti jėgos panaudojimų. Žinoma, dėl to reikia apgailestauti. Na, jeigu e, nebūtų laiku duotas atkirtis Hitleriui prieš 60 metų, neaišku, kom čia e, Europa šiandien būtų pavirtusi. Pune de Kaiser tarė keltą žodžių apie tam tikrą požiūrį, tačiau aš čia atkartoju ponios Ašton nuomonę, e, kur ir aišku, užsienio reikalų ministrai turi teisę į savo poziciją, o mes e, kaip tautos atstovai taip pat turime pas, suformuoti savo nuomonę. Na, žinoma, čia galima kažkaip sušvelninti formuluotę, parašyti tikisi ar vilėsi Toliau 13 pakeitimas Turkijos klausimų. Manyčiau, kad čia mūsų parinkta formulė ir atsižvelgiant į pono Kosolidės Danžan pakeitimus ir po vykusių diskusijų mano frakcijoje. Išliks ginčytinas. Vieni norės pabrėžti, kad e, ši šalis galų galę turi pripažinti vienos iš valstybių narių teritorinį vientisumą, tačiau mes taip pat norime, jog ši valstybė e, nuo mūsų nenusisuktų, testų diskusiją su mumis ir nenorime apsunkinti dialogą tačiau aišku mes galime bandyti suformuoluoti taip, kad egzistuoja išsiskiriančios nuomonės šio klausimu ir parodyti, jog tokia yra situacija ir ją reikia atsižvelgti. Na, po šio posėdžio dar vyks šešėlinių pranešėjų sustikimas ir mes, manau, patikslinsime viską, sukonkrentinsime ir pasirinksime rytojus balsavimui, taip pat vyks ir mano frakcijų susitikimas. Taigi, ačiū, ponė Albertini, balsuosime rytoj 10 valandą. Ačiū. Bene, allora possiamo passare <clears throat> al punto successivo. Kągi, kolegos, galime perėti prie kito punkto ir kalbėsime apie saugumo ir gynybos politiką, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Kaip ši politika plėtojasi. Vasario 28 ir kovo 15 mes jau turėjom galimybės e, pasakyti šią temą. Dabar numatyta dar viena diskusija. Manas Koltieri yra pranešėjas, jis čia dalyvauja su mumis. Du šimtai 84 pakeitimai buvo pateikti. Pranešės daug susitikinėjo su šelniais pranešėjais, nagrinėjo pateiktus pakeitimus ir jo pranešimas taip pat glaučiai siejasi su manoju, kadangi saugumo ir gynybos politika be abejo artimai siejasi su užsienio politika. Taigi, plenarinėme posėdėje vyko bendros diskusijos, draugę dalyvaujant ir baronienį Aštan. Noriu ponui Kolterį pasakyti, kad aš tikrai sveikinu jį parengus aukštos kokybės pranešimą. Ir dabar būtų įdomu išgirsti e, apie naujausius procesus rengiant šį pranešimą. Ačiū pirmininkė. Na tikrai į daug smulkmenų nesileisiu, kadangi jau turėjome galimybės pakomitėtyje gana detaliai išnagrinėti. Ir vis dėlto tarsiu keletą žodžių apie kontekstą, apie struktūrą, ir apie pagrindinius punktus. Taip pat šiek tiek pašnekėsiu apie tai, kaip buvo parengti įvairūs kompromisiniai pakeitimai, kuriuos jūs turėjote gauti. Juos palaiko dauguma frakcijų. Mes taip pat turime žodinių pakeitimų. Kadangi žodiniai pakeitimai susijęs su toliausiamis temomis, toliausiais klausimais, kur iš tikrųjų įvykių raida yra labai sparti. Ir e, tiesiog e, ne visada net galėjome į savo kompromisinius ar šiaip pakeitimus įtraukti naujausių įvykių. Dar e, noriu užsiminti taip pat ir apie tarptautinės politikos kai kurios aspektus. E, tačiau stengsiuosi nenukrypti nuo saugumo ir gynybos politikos, tiesiog vertinant ją iš tarptinės perspektyvos. Nors tai yra neatsiema užsienio politikos e, dalis, tačiau noriu kolegams pasakyti, kurie nedalyvavo mūsų diskusijose, kad tikrai ES pozicijoje e, e, šioje ataskaitoje nebus atspindėti ES užsienio politikos aspektai nerasite penelik daug kokių atgarsių. Na ir taip pat e, be abejo užsienio politiką formuoja įvairios institucijos, tačiau aš norėjau nenukrypti per daug nuo e, saugumo gynybos politikos, taigi daugiausiai pranešime ir kalbėjau apie saugumo politiką, gynybos politiką. Ir e, nenorėjau iš tikrųjų dubliuoti e, daugelio užsienio politikos aspektų, kurie nėra tiesiogiai susijęs saugumu ar gynyba. Taigi palikau ponelį Betinį nagrinėti savo pranešime, tai yra jo pranešime, užsienio politikos aspektus, o aš stengiausi sustelkti ties tiesiog saugumo ir gynybos politika, kas yra mano sritis ir kas sudaro e, neatsiejama užsienio politikos dalį. Na, tarptinė bendruomenė šiaip jau siekiam aiškumo šią srityje, kadangi ilgą laiką pasaulio saugumo politikoje buvo savačkas e, liškumas. Ir be to taip pat reikia pripažinti, kad pasaulis tampa vis globališkesnis, taigi tarpusavyje valstybės labiau priklauso vienas nuo kitų ir būtent daugia šalis požiūris, daugia šalis metodas sprendžiant teritorinės problemas yra, matyt, pats geriausias kelias į priekį. Tai labai svarbu e, pripažinti, kai mes kalbame apie taikos palaikymą, apie saugumo politiką. E, šios politikos tikrai negalima e, nagrinėti vakume arba sietai nuo užsienio politikos, kadangi mes kalbame apie įvairaus lygio saugumą, apie įvairaus tipo saugumą. Mes galime kalbėti apie saugumo užtikrinimą, sakykime, mūsų partnerystėje, mūsų ryšiuose, mūsų santykiuose su įvairiom šalim. Ir kadangi saugumo politika galbūt negavo tiek dėmesio, kiek e, jai vertėtų skirti, tai gynybos politika įsiveržė į priekį. Ir faktiškai ši politikos sritis, e, na, tarsi atitrūko nuo, nuo, nuo bendrosios politikos. E, Jis nebuvo pakankamai integruota į bendrą užsienio politiką. Taigi aš pamėginau visą tai atspindėti, pasirinkdamas būtent tokį požiūrį. Kaip sakiau, aš nenagrinėjau užsienio santykių, iš užsienio politikos perspektyvos nenagrinėjau santykių nei su Rusija, nei su Kinija, e, nei su kai kuriam kitom valstybėm, tačiau būtent šiame kontekste e, reikėtų vertinti mano pranešimą ir jo struktūrą taip sakant, norint gerai suprasti tą e, metodą, tą visuotinį, išsamų visą apimantį metodą, kurį aš propaguoju savo pranešime, kurį aš ginu, e, negalima jo atsijėti nuo užsienio politikos. Be abejo, mes sudarėme su įvairiausiais e, saugumo iššūkiais. Kita vertus, turime taip pat suvokti, kad Lisabono sutartis e, įdavėm papildomų priemonių siekti savo įsikeltų tikslų. Taigi, aš jau pamėginau žvelgti, kaip Lisabonos sutartis e, yra interpretuojama ir gali būti interpretuojama, formuojant Europos e, saugumą bei gynybos politiką, tam, kad ši politika būtų e, veiksmingesnė ir kad jinai būtų geriau integruota į bendrą užsienio politiką. Na, o dabar be abejo metas e, perėti prie pranešimo, kurį parengiau per pasaros keltą mėnesių, tačiau vėlgi svarbu, kad jūs e, suprastumėte, jog Lisabono sutartis Mm, neatsiemai susijusi su platesniu kontekstu. Ir kaip aš jau minėjau, aš mėginau atspindėti e, tokį visuotinį, visapimantį požiūrį. Kitaip sakant, e, raginimas būtų užsienio politi gynybos politiką labiau integruoti į užsienio, bendrą užsienio politiką. Ir tai be abejo E, būtų šiame taip su išorės tarnybos veiksmais. Be abejo, tą mes galime padaryti tik tada, jeigu turėsime reikiamą politinę struktūrą, jeigu turėsime gal galia reikiamas teisinės struktūras ir priemonės, kurios leis mums tai padaryti. Ir tai leidžia man perėti prie vienos iš sričių, apie kurias aš kalbėjau, apie, apie kurias aš kalbėjau savo ataskaitoje ir taip pat viename iš žodinių pakeitimų. Mums labai svarbu yra suprasti, arba pripažinti, kad Europa iš tikrųjų buvo labai susiskaldžiusi dėl e, daugelio karinių veiksmų, kurių, į kuriuos vienaip ar kitaip buvo įtraukta ES per pastarosius metus. Kita vertus, tai pasakius, reikia taip pat pripažinti, kad e, vertinant e, saugumo gynybos politiką, ieškoti joje kažkas panacėjo kaip pakaitalo visai užsienio politikai. Kiti Europos centrai, kitos Europos valstybės turi taip pat prisidėti. Mes, pavyzdžiui, negalime pasitelkti reformų uh, ar kažkokios kitos politikos ir spręsti saugumo bei gynybos klausimus. Saugumo ir gynybos politika neišvengiamai liks atskiras rytis. Uh, Be abejo, kartais mes sudarime su vidiniais konfliktais, patys ne, nesugebėm iki galo apsibriežti, kokie yra mūsų prioritetai saugumo gynybos politikos visi. Kita vertus, labai svarbu, kad e, atskiros valstybės narės e, pasirinktų jas dominančias rytis ir nusekliai gyvenintų tą politiką, be abejo, e, laikydamas sutarties nubrėžtų gairių ir rėmų. Uh, Kitaip sakant, valstybės narės gali įgyvendinti aiškiai apibriežtą, pakankamai konkre... apibriežtas pakankamai konkrečias užduotis, kurios jiems atrodo primtiniausios. Be abejo, sutartis yra tas instrumentas, kuris mus įgalina tai padaryti. Ir sutartis leidžia taip pat sukurti reikiam priemonių, kurios padėtų struktūrizuoti mūsų veiksmus. Na ir Laikantis šitokio samprotojimo, e, mano pranešimas yra skirstas į atskirus skirsnius. E, galima pasakyti, kad vienos sritis yra šiek tiek geriau išplėtotos ir ten situacija yra geresnė, kitur galbūt mes dar šiek tiek atsiliekame. Vienose sritise diskusijos vyksta sklandžiai, kitose jos galbūt šiek tiek įklimpu ir mums buvo sunku ką e, parengti. E, nuoseklę europinę politiką saugumo bei gynybos srityje. Tačiau labai svarbu pripažinti, kad išorės veiksmų, e, išorės e, veiksmų tarnyba buvo savočkas proveržis, e, toliau krizių valdymo taryba, kuri buvo sukurta vėlgi po ilgų diskusijų, irgi įgyja vis daugiau įtakos Mes be abejo jaučiame, kad gali būti tam tikro pasipriešinimo. Mes tiesąkant tikėjomės, kad bus e, tam tikro pasipriešinimo prieš naujos struktūros įsteigimą, kūrimą, nes tai gali pažeisti tą apie pusiausvyrą tarp e, e, aukštojo atstovo veiklos ir aukštojo galiotinio veiklos ir tam tikrų karinių aspektų. Vis dėlto labai svarbu yra sukurti metodą, kuris leistų koordinuoti įvairius e, saugumo gynybos politikos aspektus, e, taip pat atsižvelgiant ir į geografinius ypatumus ir apribojimus. Na ir galų gale e, sudarant sąlygas tiek dalyvauti komisijos atstovams, tiek imtis kažkokiu tai, pažiūrėjau, net dėliotinų priemonių, krizinių priemonių europiniu mastu. Kartais krizių valdymo planavimas, pavyzdžiui, iš tikrųjų gali būti veiksmingiausiai e, e, gyventas būtent europiniu mastu. Aš e, norėčiau tą progą padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo ir, na, apžvelgsiu svarbiausius aspektus. Aš ketinu teikti žodinį E, pakeitimą e, dėl e, kovinių grupuočių ir suprantu, kad EPP tikrai nesidžiaugia tokia mintim. Tačiau manau, kad aš bent jau laikaus nuomonės, kad dėl to būtų gerai sukurti tokią karinę arba kovinę grupuotę, kurią būtų galima staigiai permesti į karščiausius taškus į tuos regionus, kur staigiai reikia įsikišti su karinė jėga. tai aš ketinu teikti žodinę pakeitimo formą. E, formuluotės būtų tokios, kad e, galėtų būti svarstama arba turėtų būti, arba būtų galima e, procesus nukreipti šią linkmę. Aš jau dabar suprantu, kad formuluotė should be supported turėtų būti palaikyta, galėtų būti pakeista formuluotė could be supported, galėtų būti palaikyta, tai bus šiek tiek švelnesnė tokia kategoriška formuluotė ir galbūt mm, leis man susilaukti platesnės jūsų paramos e, iš įvairių mm, politinių frakcijų. Taip pat galbūt galima būtų mm, panaudoti atėnų sistemą vietoj e, kaštų padengimo pagal poreikį sistemą, kuri vyravo iki šiol. Uh, Na ir be abejo, mes bandome, kad reikia teisės aktų, reikia vieningo nuseklaus metodo ir požiūrio į šį, šį klausimą. Pavyzdžiui, komisija turėtų sėkmingai bendradarbiauti su valstybėm narėm, su taryba, e, tam, kad būtų sukurta saugumo ir gynybos e, e, rinka, nes tik tai leis restruktūrizuoti mūsų gynybos pramonę ir e, tik taip užtikrins jos konkurencingumą besivysančiam pasaulyje. Na, dar vienas atskiras klausimas yra išorinis saugumas ir šios problemos sąsajos su vidaus saugumu. Taigi esama keleto punktų e, susijusių ir su šiuo aspektu. E, keletas kolegų pateikė komentarų. Tačiau aš manau, kad bendrumoje e, visą tai atspindi dabartinius įvykius ir prieš prasidedant plenarnio posėdžio debatams e, mes turbūt dar turėtumėm gerai apsvarsyti šios dalykus. Štai buvo užsiminta apie kovos terorizmų ir e, pasigirdo pasiūlymų suvienyti įvairias organizacijas, tokias kaip Frontexas, kaip ES, e, e, e apienintis į bendrą kažkokį tai kovos su terorizmu mechanizmą ar tarnybą. E, šita mintis galbūt jūs šiek tiek nustebins arba ne visiems atrodys primtina. E, aš, tai, aš taip spėjau iš jūsų išaiškų, bet e, noriu pasakyti, kad šita idėja nėra kažkas tokio, kas turėtų būti gyventa netolimoje ateityje. Tai gali būti ilgalaikis projektas. Taip pat reikėtų pagalvoti apie galimas, galimus atgarsius e, tarp parlamentinėje asamblėje. E, Briuselio sutikimuose nepasiekti tokios pažangos, kaip galima buvo tikėtis. Taip pat mano pranešime yra skirsnis dėl bendro operacijų ir partnerystės, na ir turbūt ypatingų politinių problemų šiais teiginiais neturėtų kilti. Uh, Be abejo, jūs galite panagrinėti kompromisinius pasiūlymus arba pasiūlymus e, dėl pakeitimų žodžių. Ir jeigu turėsite klausimą, aš mielai atsakysiu. Na kągi, ačiū iš tikrųjų, jūs labai išsamei pristatėte savo pranešimą. Dabar pirmiausiai steiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, kolega Lizek. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ponai ir ponios, suprantum, kad pranešėjas turi teisę kalbėti tai, kiek nori, tuo tarpu nuomonių rengėjai turi e, kalbėti kur kas glaušiau. Pamėginsiu susitaikyti su šią realybę. Mes visi žinome, kad bendroji gynybos ir saugumo politika yra ta tema, kurio galime iš tikrųjų kalbėti valandų valandas. Mes visi žinome, su kokiais iššūkiais susiduria ES ir mes taip pat puikiai žinome, kur yra trūkumų. Mes žinome, kokios mūsų laukia problemos. Mes žinome taip pat, kurių iš tų problemų negalime išspręsti, todėl kad tam tikros valstybės narės laikosi tam tikrų pozicijų. Ir mes taip pat žinome, kad Europos institucijos šioje srityje taip pat dar išgyvena savačką kūdikystės laikotarpį. Taigi iš tikrųjų darbų laukia dar daug, norint pagerinti bendradarbiavimą ir panašiai, tačiau mano laiko bėgant institucijos um, aukštas įsigaliotinis, e, Europos gynybos agentūra ir panašiai, jos visos sudaro su savo uždaviniais. O Europos parlamentas taip pat suvaidins savo vaidmenį. Čia parlamentas nėra dar pilnavertė sprendimų prieimimo institucija. Tačiau parlamento nuomonė yra labai aktuali. Ir Barnės, aš ten aplinko žmonės mums nuolatos tai kartoja, mums tą patį kartoja ir gynybos agentūra ir kiti asmenys, kuriuos e, taip pat ponas Gauterė mini savo e, ataskaitoje. Um, um, jie taip pat pritarė šiai nuomonį. Na, iš tikrųjų, pranešimas yra tiek gerai parengtas, kad mes pateikėme 284 pakeitimus Tačiau taip pat nors Galtieri turbūt sutiks, kad bent jau mano frakcijos pateikti pakeitimai tikrai neturėtų pakengti tam pranešimui. Veikiau jie galbūt šiek tiek jį pakoreguotų ir tik tai patobulintų. Labai noriu padėkoti ponui Galtieriui už atvirumą, už e, gerą valią ir pasirengimą primti tiek mūsų frakcijos, tiek kitų frakcijų e, patytus pakeitimus. E, sutikimai buvo tikrai vaisingi ir aš manau, kad tiek pranešėjas, tiek ir kiti prisidėję prie pranešimo rengimo e, sutiks, kad e, sutikimai buvo vaisingi, konstruktyvus. Na ir e, mūsų politinė frakcija yra pasirengusi pritarti tiek kompromisiniams e, pakeitimams, tiek e, pranešėjo pakeitimams žodžiu. Ponas. No. Pirmininkė. Šis pranešimas dėl saugumo gynybos politikos iš tikrųjų yra labai išsamus, e, pagrystas gausia informacija. E, ir jame atspindi pono Galtieri patirtis. Jis šiaip ar taip yra vienas iš dviejų mūsų darybininkų, kuriant išorinio veiksmų tarnybą. Tai iš tikrųjų yra svarbus instrumentas, kuris e, leido pasiekti dėsnės pažangos, kuriant e, europinę saugumo politiką. Tiesą sakant, e, pranešimas, sakyčiau, skamba šiek tiek kritiškiau negu mūsų ankstesnė pareiškima šitame, iš dalies galbūt todėl, kad dabar jau įsigaliojo Lisabono sutartis ir be abejo mes šiek tiek nekantriai dabar jau laukiame rezultatų. Taigi, ar smerkia, ar apgailę stauja. E, e, tai, kas stiko su rezoliucija 1973, Junktinių tautų rezoliucija 1973, e, dar ilgai matyt bus nagrinėjama, dėl to bus ginčiamasi. Ir aš galiu tik tai sutikti su šis pareiškimu, kad iš tikrųjų e, Vokietijai, pavyzdžiui, dalyvavimas bet kokioje karinėje misijoje yra itin jautrus klausimas, tačiau mes taip pat turėtumėm uh, išsakyti uh, savo nuomonę Vokietijai, kad neturėtų būti, na, šiek tiek um, aktyvesnė, galbūt labiau pasitikėti savim kaip partnerė, e, plėtojant ir e, kuriant bendrą saugumo gynybos politiką. Tuo tarpu kitoms valstybėms narėms, tokiams kaip Prancūzija ir Didžioji Britanija, galbūt vertėtų šiek tiek uh, sušvelninti savo pastangas, kuriant kažkokią tai planuoja kažkokias tai misijas ar panašiai ES vardu. Ir ypatingai įmantis misijų, kurios neįeina į ES e, struktūras. Parlamentarai šiaip ar taip privalo stebėti ir prižiūrėti, kaip valstybės narės panaudoja jėgą e, bendros saugumo ir gynybos politikos e, kontekste. Ir turbūt pirmiausiai reikėtų skatinti saugumo bendradarbiavimą saugumo gynybos e, srityje būtent sutarties rėmose, naudantis sutarties nuostatomis, nes e, šios nuostatos iš tikrųjų buvo kuriamas labai atidžiai, labai kropščiai. Tam, kad e, šios nuostatos tiktų, pavyzdžiui, tokiam scenariui, kokį mes dabar stebime Libijoje. Na ir aš manau, kad todėl labai svarbu, jog šeštame kompromisinėme pasiūlyme e, formuluotės reaguojant į e, Prancūzijos Britanijos gynybos sutarimą. Būtų vėlgi labai e, atsargiai, labai atidžiai parinktos. Mes be abejo galime išsakyti tam tikrą apgailestavimą, kad tai nebuvo padaryta sutarties rėmose. Kita vertus, mes galime taip pat šiek tiek optimistiškai užsiminti, kad e, puiku, jog apskritai kažkas tokio įvyko. Ir be abejo, toliau jau reikėtų ieškoti tolesnių e, žingsnių bendradarbiavime gynybos rytyje. Pakartosiu tai, ką jau sakiau, nagrinėjant pono Albertinį pranešimą. Tai Ir šis pranešimas turėtų būti išplatintas nacionaliniuose parlamentuose, kadangi po paskutinės nesėkmės, sakant, susitarti su nacionaliniais parlamentais dėl bendros pozicijos, tai kaip organizuoti e, bendrą parlamentų vykdomą e, saugumo gynybos politikos ar nesaugumo gynybos politikos priežiūrą. E, dabar, man atrodo, yra itin aktualu tai padaryti, kadangi viskas, kas susijęs su saugumo ir gynybos politika, dabar e, parlamentus vertinama kaip, na, vos nešimtai vyriausybė prerogatyva, tarp vyriausybinis reikalas. Ir dėl to e, pirmiausiai nacionaliniai parlamentai turėtų pritarti, o Europos parlamentas tarsi turėtų būti nušalintas nuo šio proceso. Ir turėtų apsiriboti tik tai. Na, e, vos ne. E, kaip nevyriausybinio organizacijų vaidmenį. Tai yra tiesiog kritikuoti kai kurios e, dalykus saugumas ir tie. Aš manau, kad mes turėtume užginčyti tokias tendencijas, nors kai kurie nacionaliniai parlamentai pateikė panašių pasiūlymų, siekdami e, apriboti Europos parlamento vaidmenį iki absurdiško minimumo. Tai ne tik tai skamba išeidžiama ir menkina Europos parlamento prestižą bei prerogatyvas. bet kartu ir kertasi su Lisabonos sutarties logika. Ir e, kas labai svarbu, pablogins parlamentinio lygio dalyvavimą formuojant toliau bendrą saugumo gynybos politiką. Taigi aš manau, kad mes mandagiai, bet vis dėlto turime pareikšti apgailestavimą, jog dėrybos su nacionaliniais parlamentais um, sužlugo. Kita vertus, kantriai turėtumėm toliau darbuotis per politinių partijų tinklus, panaudoti jų ryšius, tam, kad nacionaliniuose parlamentuose būtų pradėtas iškiau suprasti tas svarbus vaidmo, kurį vaidina Europos parlamentas. E, peržiūrint ir analizuojant e, bendruosius, bendraeuropinius e, BSGP aspektus. Mano frakcija mano, kad Valtieri pranešimas yra didžiulis žingsnis į priekį, kuris padeda siekti didesnio tarpusavio supratimo tarp mūsų parlamento ir nacionalinio parlamento. Glastanak. Ačiū pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu, kadangi Jeffrey Van Orden, kaip šelinis pranešėjas, negalėjo šiandien būti čia, tai jis pateikė keletą komentarų dėl pagrindinių pakeitimų. Iš tikrųjų, tai yra labai ilgas dokumentas, 18 punktų, 200, virš 200 pakeitimų, kaip žinote, mano frakcija nelabai remia bendrą saugumo ir gynybos politika, dar mažiau e, bendra užsienio ir saugumo. Užsienio ir gynybos politika, nes mes galvojame tik tai tarp vyriausybinis bendarbiavimas yra svarbesnis ryšiai su NATO, tad mes skeptiškai vertiname šią bendrijos politiką. Tačiau kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, Atalantos e, ar Afrikos kišulio uh, um, operacijų atveju iš tikrųjų buvo naudinga galbūt ta politika. Ir Libijos paskutiniai įvykiai parodė, jog pagrindas yra NATO. Kai kuriais atvejais dvi šaliai ar daugia šaliai sutarimai, prancūzų ir britų vadovavimas operacijoms apginant civilius gyventojus Bengazį buvo sprendžiamas tarp vyriausybinių pagrindų. Uh, kai kuriais atvejais netgi pasiremiant prieš porą metų pasirašytą sutartimį, kuri tuo met buvo gan kontroversiška iš tikrųjų. Tuo met bus politika nebuvo įtraukta, kai kalbant apie uh, tos regionus, bet štai Libijoje reikėjo karinėmis pajėgomis apginti civilius gyventojus. Uh, Kaip, kaip sakiau, e, Jeffrey Van Orden gal rytoj plačiau tai pakomentuos, bet mes pateikėm nemažai pakeitimų, kad būtų galima išbraukti kai kurios punktus. Visų pirma, kad būtų galima akcentuoti, jog NATO vis tik tai yra svarbiausias vaidmuo, kad e, būtų galima atsisakyti to naivumo dėl bendros saugumo ir gynybos politikos. Ačiū panui Tanukui. Preliuzink. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Äh, Ačiū ponė pirmininkė. Pone Galtieri, jūs jau Strasbūre minėjote, kad kompromisai su GUNGL e yra sunkiai įmanomi, kadangi mūsų koncepcija apie BSGP ir BAU BUGP yra visiškai skirtinga, na, ką aš čia galiu tik tai sutikti su tuo. Vis tiek e, apgalėstauju, kad 16 naujame žodinėme pakeitime dar labiau sugriežtinate e, intervencinę e, ES užsienio politiką, jūs reikalaujate, kad Europa taptų būtų, kaip ir NATO, stabilumo ir taikos garantų. Na, žinoma, tai yra labai gerai, tačiau e, nemanome, kad tokia politika duos naudos ir kariniai sprendimai yra atmestini, reiktų palaikyti civilinės misijas. Trumpai išsakytos mintis. Jūsų žodinis pakeitimas 13 dėl BUGP ir BSGP įneša daugiau aiškumo, vis dėlto manyčiau, kad trūksta dar parlamentinės priežiūros sustiprinimo, tenka apgailestauti, kad taip yra, nes iš ties yra iniciatyvų, kurios šiuo metu aptariamos valstybėse narėse. Ką dar reiktų pakritikuoti jūsų pranešime ir pakeitimuose, būtent, kad kalbam apie e, tokių sričių kaip vystimos ir humanitarinė politika įtraukimas ir pilie, civilinis ir gynybinis sustiprintas bendradarbiavimas. Deja, dauguma kolegų tą palaiko. Taip pat e, reikalavimas didesnės karinės E, ES autonomijos, aš nemanau, kad tai, mes padė, kad tai padės sustiprinti tai, ką pasaulyje. Mano frakcija įsitikinusi, kad jūsų radikali laikysena e, sustiprinta pakeitimais nepadės įspręsti esamų problemų bei užtikrinti taikos ir gerovės pasaulyje. Kaip jau sakė ponas Bayer, dėl anksčiau diskutuoto pranešimo mes uh, atmesime jūsų pranešimą ir teiksime savo atskirai pranešimą. Ačiū. Dėkui poniai Liuzing. Dabar žodis mūsų pranešėjų galutiniams komentarams, prašau. Ma, jo davvero poco da aggiungere. E... Ačiū, nedaug ką turiu pridurti, bet norėčiau padėkoti visoms frakcijoms už indėlį, kuris buvo labai konstruktyvus. Manau, didelis pakeitimų skaičius yra pozityvus ženklas, kuris rodo frakcijų susidomėjimą, komiteto narių susidomėjimą. Jūs visi išsakėte labai svarbių minčių, taigi mano pranešimas galės labai smarkiai patobulėti. Yra kai kurių siūlymų, kurie galėtų visiškai patei, pakeisti visą požiūrio tašką. Pavyzdžiui, ECR pakeitimus minėčiau, kitas ekstremumas būtų GUE pakeitimai. Kai kuriais atvejais tad, um, neįmanoma parengti kompromisinių pakeitimų, kadangi e, tie kraštutinumai yra labai toli nutolę vieni nuo kitų. Vis tik tai, kai kuriais atvejais tai yra alternatyvus, visiškai kitoks požiūris. Ir Ir be abejo, parlamente mes tengiamės priešingas nuomonės išsakyti ir kiek įmanoma tos požiūrius suartinti. Visuomet, aišku, diskusijos mus praturtina kadangi demokratiškai galime išanalizuoti šios klausimus, pažvelgti parlamente giliai į turinį. Dėkoju kolegoms, labai gerbiu jūsų požiūris, kokie jie bebūtų, kokį politinį spektro tašką atspindėtų dėl bendros užsienio saugumo politikos, bendros saugumo ir gynybos politikos, aišku, pozicijos skiriasi ir aš tą labai gerbiu. Jeigu galvojate, pavyzdžiui, kad jėgos panaudojimas iš esmės yra blogas dalykas, tai gerbiu ir tokį požiūrį, esminį požiūrį. Uh, Labai svarbu kalbėti apie tarptautinę tvarką, taiką ir be abejo aš gerbiu jūsų nuomonės asmeniškai, bet be abejo tokiais atvejais, kuomet nuomonės pernelyg smarkiai išsiskiria, aš negaliu parengti kompromisinio pakeitimo, nes neįmanoma tokių labai išsiskyrusių pozicijų suartinti. Žaliųjų kai kurios pastabos buvo labai svarbios ir galėjome kai ką integruoti dėl kai kurių pakeitimų iš tikrųjų. Turiu pasakyti, kad nuomonės yra tiek skirtingos, kad jos tiesiog netitinka pagrindinės pranešimo struktūros. Aš labai tikiuosi, kad šis pranešimas vertingai prisidės prie mūsų bendro darbo, apjungdamas e, pol, skirtingas politinės pažiūras parlamente ir galės perteikti parlamento požiūrį į bendrą užsienio saugumo politiką ir bendrą saugumo ir gynybos politiką. Ačiū Jums dar kartą. Rytoj galėsime balsuoti pranešimą. Ir aš tikiuosi, kad pranešimas bus nuoseklus ir atspindės mūsų diskusijas AFET komitete. Pirmininkas, ačiū pranešy. Jūs be abejo žinote, kad dėl šio pranešimo bus balsuojama rytoj 10 valandą po mano pranešimo. Dabar padarykim 7 minučių pertraukėlę, kadangi turime pertvarkyti prezidiumą, laukdami svečių. Bene, colleghi, per favore, se prendete posto possiamo iniziare il nostro eh, lavoro. La... Mėly kolegos, prašom susėsti, kad galėtumėm tęsti posėdį. Toliau, ponė Nibler, kuri yra delegacijos vadovė dar užtrukus, bet turėtų greitai prisijungti prie mūsų ir mes galėtumėm uh, pradėti posėdį be jos, o ji prisijungs, kai tik galės. Be abejo, suteiksime į žodį, kai tik ji atvyks. Noriu šiltai pasveikinti Jasimę Karafi, Kuveito parlamento pirmininką. Mes labai džiaugiamės, kad jis uh, turėjo galimybę atvykti į mūsų komiteto posėdį. Kaip žinote, kalbame apie įvairius demokratinius judėjimus arabų pusėsalyje, kalbame apie šio regiono perspektyvas ir padarinius. Pone Nybler, labai džiaugiamės, kad jūs jau atvykote. Taigi, kaip jau sakiau, mm, Bahreinė, Jemenė kitur matome e, įvairių judėjimų, e, aišku, matome ir kai kurių smurto pasireiškimų, kurie mus itin neramina ES. Mes e, siekiame paremti žmonių demokratinius siekius, laisvės siekius ir mūsų delegacija ryšiams su Arabų pusėsaliu, kuriai pirmininkauja ponia Niblė ir žmogaus teisų pakomitis labai atidžiai stebi visus pasikeitimus. Vicepirmininkas Audis yra atsakingas už pranešimus šiais klausimais pavyzdžiui, dėl santykių su šio regiono valstybėmis. Gegužės 24 dieną bus tvirtinamas paskutinis jo parektas pranešimas. Praeitą savaitę buvo patvirtintas Kubos e, rezoliucija dėl Bahreino ir Jemeno situacijos. Tai tiek buvo mano trumpos įžangos. Norėčiau dar kartą šiltai pasveikinti mūsų svečius. Mes labai džiaugiamės, kad ir profesorius Herges galėjo prisijungti prie mūsų. Jis dėsto LSE Londone. Jis yra vidurio rytų studijų specialistas. Ačiū, kad jūs atvykote pas mus. Mm, be abejo, mes turime nelabai daug laiko, tačiau manau, kad jūs kaip šios ryties uh, profesionalas tikrai puikiausiai panaudosite turimą laiką ir labai glaustai pristatysite mums e, situacijos analizę. Tai gal jeigu 15 minučių galėtumėm skirti jūsų pasisakymams, po to paliktumėm laiko kolegoms parlamentarams užduoti klausimus jums ir po to jūs dar galėtumėte atsakyti į tuos klausimus. Tai gal 20 minučių, nedaugiau. President, I'm really delighted to be here. Ačiū pirmininkė, labai džiaugiuosi galimybę būti jūsų komiteto posėdėje. Ačiū už Jūsų įžango žodžius. Per tas skirtas 15-20 minučių aš gal pristatysiu kelias pagrindinės mintis, o po to tikėjusios vaisingų diskusijų per klausimų atsakymų dalį. Pradžiai norėčiau pasakyti, kad yra regione daug neiškumo, viskas labai kinta ir tai, ką sakau šiandien, galioja būtent šiandienai, kadangi viskas labai, smar, labai sparčiai keičiasi tame regione. Ką matome vidurio rytuose, Persų įlankos regione, sakyčiau, vykstanti revoliucija. Ir tai yra revoliucijos labiau pradžia nei pabaiga. Viskas labai sparčiai kinta regione ir aš manau, kad dar matysime, kokie vidurio rytai susiformuos po to, kai žmonės bando išsiveršti iš diktatūrų tame regione. Mokslininkai ir politikos kūrėjai, kurie užsima vidurio rytais, nepakankamai įvertino potencialą ten. Mes žinojame, jog struktūrinė krizė egzistavo, e, visuomenės politikos, e, vyriausybės krizė egzistavo, tačiau daug kas iš mūsų e, buvome sutaikę su taip vadinama paklusnaus arabo savoka. Tai yra tai, kad saugumo aparatas, kuris įleidęs gilias šaknis, sutrukdys žmonėms, piliečiams e, pakilti į sukilimą. Tačiau matome dabar pasaraisiais mėnesiais būtent, kad viskas labai sparčiai pasikeitė ir tos agentūros vaidmuo dabar visiškai kitoks. Uh, tame regione. Mes matome revoliuciją arabų pasaulyje. Įvyko didžiulis lūžis autoritarinėje sienoje arabų pasaulyje į, įvyko didžiulis lūžis, įtrukis. Kalbėsiu apie Persų įlankos valstybės ir po to plačiau apie e, arabų pasaulį. Libijos atveju dėja <clears throat> matome, jog situacija įstrigo. Libija po truputėlį grimsta į e, ištęstą konfliktą, nebėra to proveržio e, perspektyvos artimiausio ateityje Libijoje. Manau, kad dauguma iš mūsų nepakankamai įvertinome ne vien tik tai Kadafi klano galios ir pulkininko Kadafio ryšto kovoti. Mes Libijoje ypač nepakankamai įvertinome to, kad Libija yra daug labiau susiskaldžiusi visuomenė, nei daugelis iš mūsų būtumėm norėję galvoti. Uh, Pulkininkas Kadafis, aišku, yra bjaurus, smurtingas žmogus, tačiau mes galvojame, kad prireiks gal tik kelių valandų ar kelių dienų, kad viskas išsispręstų. Mes nepastebėjome to didžiulio susiskaldimo, kuris egzistuoja Libijoje. Ir to, kad Kadafis turi platų palaikymą. Aš sakyčiau, pulkininkas Kadafis. Uh, turi nedidelę, tačiau galingą bazę, kuri jį remia. Ji yra sudaryta iš kai kurių genčių, e, revoliucinių komitetų. Tai yra režimo, kuris valdė 41 metus ir pritraukė didelius skaičius žmonių, stambes pajėgas, e, sūnus jo vadovavo mm, pajėgoms, e, tai buvo iš tikrųjų dešimtis e, skirtingų genčių apsijungusių į bendras pajėgas. Ir Be to opozicija yra labai nekompetitinga. Opozicija daug labiau nekompetitinga, nei mes būtumėm norėję, kad būtų ar būtumėm tikėjęsi. Aišku, ji tik šešių mėnesių amžiaus, tačiau vis tik tai opozicija sugebėjo pasinaudoti tuo, kokią žalą padarė koalicijos pajėgos Kadafio režimui. Aišku, tai rodo, kiek sudėtinga yra krizė jeigu pastarąsias tris savaitės opozicija nebūtų iš viso sugebėjus pasinaudoti uh, tuo, ką davė uh, koalicijos pajėgų ataka, tai iš viso sunku būtų kalbėti apie ateitį. Ir galime kalbėti, galėtumėm tada kalbėti ne vieną apie ištestą krizę, bet apie ištestą civilinį karą netgi. Ir tuomet Libija Um, pultų į tokią situaciją kaip Afganistanas ar Somalis. Aš sakyčiau, kad situacija Libijoje yra labai sudėtinga, labai trapi. Ir nemanau, kad pulkininkas Kadafis labai toli kur pasitrauks. Kiek kiek, kiek matom iš situacijos, gali būti, kad pulkininkas Kadafis stengsis išsilaikyti iki paskutinio e, kovotojo, kuris remia į jį. Manau, kad labai svarbu Libijai turėti Um, aišku politinį horizontą. Mes uh, dauguma galbūt norėtumėm, kad pulkininkas Kadafis aiškiai pasitrauktų. Aš džiaugiuosi, kad Afrikos sąjunga pradeda dabar vaidinti stipresnį vaidmenį, nors opozicija ir atmetė uh, jos iniciatyvą. Uh, Aš vis tik tai norėčiau, kad Italija, Vokietija, Arabų e, šalis, Afrikos sąjunga suvaidintų svarbesnį vaidmenį ir lojalistus pritrauktų. Nes pagalvokime, galų gale, kai, kai mąstume apie Kadafį, jeigu aš teisingai vertinu situaciją, jeigu Kadafis turi e, riboto dydžio, tačiau e, galingą paramos bazę, net jeigu rytoj mes nuverstumėm Kadafį, uh, rytoj situacija vis tiek būtų labai trapi, labai nestabili labai pavojinga, todėl labai svarbu galvoti apie lojalistų situaciją dėl Libijos, dėl Libijos žmonių, dėl stabilumo šiame regione. Dabar apie Jemeną keletą žodžių. Aš tikrai stengiuosi viską supaprastinti, kadangi laikas spaudžia. Aš sakyčiau, kad Jemenas susiduria su labai sudėtingu pasirinkimu, ar prezidentas pasitrauks, ar Jemenas įgrims į panašų karą kaip Libija. Aš, aš čia netgi žengčiau dar toliau ir sakyčiau, kad civilinis karas Jemenė būtų daug pavojingesnis nei tai, ką mes dabar matomėm Libijoje. Jemenas yra daug pavojingesnėje situacijoje, šalis daug trapesnė. Turime ne vien tik tai daugybę susiskaldimų tarp genčių, turime taip pat separatistų judėjimą pietuose, turime šiaurėje sukilėlius, turime galingą Alkaidos bazę centrinėje dalyje, Jemene. Iš esmės, iš to, ką mes žinome apie šią šalį, Al-Qaida į Jemenę yra daug galingesnė nei Al-Qaida Pakistano genčių valdomose e, zonose prie Afganistano. Tai aišku, kokia pavojinga yra ten situacija. Prezidentas Asavahali, kiek mes žinome, neketina pasitraukti. prezidentas turi pasitraukti, nes jo buvimas tikrai gali tapti tą kibirkštimi, kuri uh, įžiebtų karą pačiame Jemene. Ir panašu, kad visos pajėgos dabar jau tai supranta. Situation... Manyčiau, priežastis, kuri nulėmė e, tą situacijos sprogimą, yra uh, tokia e, suskilo armija, prezidento Alsalacho e, sunaus ir giminių e, vadovaujama armijos dalis, taip pat dalis žmonių iš jų genties. Ir kovoja Salah vadovaujami kariai ir jiems besipriešinančios grupuotės. Pastarosiomis dienomis vyko daug išpolių Jemene, Al-Qaeda juos suorganizavo ir sakyčiau, kad Al-Qaeda Jemene laukia tinkamos akimirkos. Na, e, tai nėra naujiena, Al-Qaeda yra e, jėga, kuri e, tarpsta iš įvairiausių socialinių neramumų. Ir jei Jemenas nugrims į konfliktą, problemų kils ir Saudė Arabijai, su kuria ši šalis turi ilgiausią sausumos sieną. Akivaizdu, kad Saudų Arabijai neramus, nestabilus Jemenas keltų milžinišką saugumo pavojų, taip pat keltų problemų ir gentiniai ginčiai, ir religiniai skirtumai, kurie buvo šiek tiek apmalšinti e, pastaraisiais metais. E, prezidentas Saleh e, sugebėjo tas, tos skirtumus sumažinti, tačiau nemažai radikalų yra pasirengę grįžti ir paštrinti situaciją. Taigi situacija pasiekė tokią ribą, kuomet trūksta, trūksta kibirkštėlės ir viskas sproks. Aš e, nežinau, ar prezidentas Saleh išgirs proto balsus iš savo šalies, iš tarptautinės bendruomenės ir sutiks su sprendimu, kuris užtikrintų taikų jėgos perdavimą į Jemenę, Bahreinas. Mane džiugina šiandien apie pirmininko padarytas pareiškimas, jis labai ryštingas, jis e, labai gerai aprašo šiandieninę Bahreino situaciją, nors sakyčiau, kad e, Saudo Arabija, Junktiniai Aramų, Arabų Emiratai ir, bah, ir Bahreinas yra panašioje situacijoje tačiau pirmasis etapas baigėsi, tačiau bus antrasis ir trečiasis. Dabar opozicija yra stipriai persiekiama karališkosios šeimos ir krizės pabaigos nesimato. Ironija tame, kad Bahreino op pozicija neprašo nieko daugiau nei to, ko reikalautų sveiko proto žmogus būti, būtent integracijos į politinę, ekonominę erdvę, galimybę e, dirbti vyriausybėje, saugumo pajėgose, taip pat reikalauja konstitucinių reformų, jos turėtų užtikrinti Bahreinė skaidresnės ir mm, tvirtesnės visuomenės sukūrimą, taip pat skaidresnę valdžią. Tačiau situacija tokia dėl to, kad mm, karališkoje šeimoje kraštutiniai, šal, kraštutiniai jėgos šalininkai paėmė viršų, taigi šalis radikalizavosi dabar krizė yra tarsi už užkulisių, atsižvelgia taip, kaip žiauriai buvo pozicija Bahreinė numalšinta. Būkštaujame, kad išauks religiniai prieštaravimai Bahreinė. Mums e, padarė įspūdį tas pasaulietinės e, opozicijos požiūris buvo stengiamas išvelgti racionaliai. Tačiau egzistuoja rimtas pavojus, kad uh, religiniai nesutarimai Bahreine gilės. Taip pat būkštaujama, jog religiniai ekstremistai lengviau gaus paramą atsižvelgianti tą priespaudos lygį šalyje. Bahreinas yra labai svarbus vakarams nes čia mes turime užtikrinti nuoseklę politiką ir dėl to sveikinu parlamento pirmininko pareiškimą. Mes turime iš vienos pusės konfliktą Libijoje ir iš kitos pusės Bah situaciją Bahreine. Todėl turime elgtis nuosekliai. Yra lemtingas e, momentas Vakarai turi parodyti, kad e, jiems rūpi tai, kas vyksta pasaulyje, kad Bahreino reikalui aktualūs ne tik Bahreino gyventojai, bet visai tarptautiniai bendruomeniai. Be abejo, e, žinote, kad egzistuoja krizė e, tarp JAV ir Saudo Arabijos. Santykiai tampa vis labiau įtimti, aišku, dėl padėties Tunise, Egipte Saudio Arabijos nuomonė e, JAV nepalaikė savo sąjungininkų, tiesiog smogė durklų į nugarą sąjungininkams, nors JAV mano, kad krizę galima išspręsti tik užtikrinus regione plačias reformas. O Bahreino atveju JAV nebuvo tokia gerai matoma ir garsiai kalbanti, kaip kad turėtų būti. Amerikiečiai leido Saudo Arabijai laimėti šį raundą. Administracijai e, Amerikoje JAV ir Bahreino santykiai yra, ir Saudė Arabijos, atsiprašau, santykiai yra daug svarbesni negu Bahreinas. Santykiai su Bahreinu ir, apskri, ir apskritai situacija Persijos įlankoje. Kalbant apie situaciją Persijos įlankoje, aš nemanau, kad Saudo Arabija yra tokia pažeidžiama, kaip Šiaurės Afrikos valstybės, Bahreinas ar kaip ta pati Libija. Aišku, Saudo Arabija nėra, neturi imuniteto tam demokratijos virusui, kuris sklinda po regioną na, neturi imuniteto, tačiau yra mažiau pažeidžiama yra atsparesnė šiam virusui. Dėl įvairiausių priežasčių yra taip jaunųjų sado arabų lūkesčiai nestipriai skiriasi nuo lūkesčių, kurie jaučiami tarp kitų šalių regione jaunimo. Jauni Saudo Arabijos piliečiai mano studentai, aš e, dėščiau Kolumbijos universitete, dabar Londone ekonomikos mokykloje. Ir akivaizdu, kad lūkesčiai yra vienodi tiek Saudo Arabijoje, tiek Egipte, tiek Tunise. Norime e, skaidresnės visuomenės, norime gero darbo, norime kovoti su korupcijos užkratu. Taip pat nereiktų nuvertinti naujosios žiniasklaidos galių. Naujosios žiniasklaidos priemonės liudija, kad vyriausybės nebesugeba kontroliuoti informacijos srautų, nes Saudo Arabijos e, žmonės gali gauti informaciją iš įvairiausių šaltinių. Ir tai pakeitė jėgos santyki karalystėje, kaip ir Bahreinė, taip ir Saudo Arabijoje yra e, pažangi visuomenės visuomenė, kuri jaučiasi diskriminuojama, kuri jaučiasi nepatenkinta, kažkur apie 20 procentų žmonių siekia ši visuomenės dalis, todėl Saudo Arabijos lyderiai uh, įvykdė karinę intervenciją į Bahreiną, nes bijo, kad uh, per permainos uh, Bahreine lems didelius pokyčius rytinėse karalystės provincijose. Čia aišku yra tiesiog mano argumentai ir aš galiu klysti. Manau, kad Saudo Arabijos e, vadovybė nesuvokė krizės rimtumo, nesuvokė pokyčių rimtumo. Amerikos e, vadovybė suvokė situaciją, tačiau JAV ir Saudo Arabijos santykiai yra labai svarbus ir Obamos administracija nemano, kad atėjo laikas e, kelti įtampą su Saudo Arabija, nes e, interesai yra pernelyg stiprus. Taigi reikia laukti antrojo ir trečiojo etapo Bahreine. Taip pat nemanykime, kad Saudo Arabija yra e, nejautri pokyčiams, nes tas demokratijos virusas tikrai stipriai plinta po regioną. Kai kurie iš jūsų gali tikėtis, kad e, virusas užkrės ir Siriją. Prisipažinsiu, niekada nebu, nebūčiau patikėjęs, kad šimtai tūkstančių sirų e, išdrįstų išeiti į gatves ir pasipriešinti. Tai liūdėja apie pokėčių mastą, apie tikrą perversmą, apie kažką didingo, kas vyksta regione ir mane informuoja, kad skirtas laikas baigėsi, tiesiog keletas baigiamųjų žodžių apie tai, ką EP ir ES gali nuveikti. Vieną aspektą norėčiau pabrėžti. Artimieji rytai yra institucinė dykuma. Ypač Iranas E, visos regiono šalis tai yra institucinė dikuma iš visų institucijų ir organizacijų ES ir EP turi daugiau galimybių e, suvaidinti lemiamą vaidmenį, padėti regiono valstybėms sukurti savas institucijas, padėti kylančiai pasipriešinimo bangai, būtent stipendijos, uh, pagalbą įvairiausią švietimui, mokslui, žiniasklaidai. Turime siekti padėti kylančioms organizmo jėgoms susitelkti ir tapti dominuojančią jėgą, pasipriešinti tam, kas dabar dominuoja regione. Islamistus turiu omenyje Egiptas, Jemenas, Bahreinas, E, visur ten islamistai yra geriausia organizuota jėga. Aš nesakau, kad mums reiktų nerimauti dėl tų islamistinių organizacinių pajėgumų, tačiau manyčiau, kad reiktų ESAP e e, daugiau dėmesio skirti pagalbai toms sekuliarioms nepriklausomoms kylančioms jėgoms. Ačiū. Labai ačiū profesoriui Gerges. Suprantu, kad jums buvo labai sunku turbūt apžvelgti tiek daug sudėtingų klausimų per tokį ribotą laiką. Tačiau labai dėkoju už tai, kad kalbėjote trumpai, glaustai ir dėkoju už labai įdomius komentarus, kuris išsakėte. Dabar suteiksiu žodį poniai Nibler, gal nenorėtų kažką tai irgi pasakyti e, delegacijos vardu, kaip įžanga Na ir be abejo paliksiu Jums garbę taip pat užbaigti diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė, už sudėktą žodį. Iškart norėčiau padėkoti profesoriui Gergės. Labai svarbu buvo išgirsti jūsų nuomonę apie padėtį regione. Ačiū Jums už tai, kad Jūs taip aiškiai atskyrėte tos skirtingus klausimus, išanalizavote situaciją Libijoje, Libijoje Jemane, Bahreine, taip pat, kad nušvietėte padėtį Saudo Arabijoje, aišku, kad įvykiai visose regiono šalise yra tarpusavį susiję, tačiau taip pat ir skirtingi, todėl mums Europos parlamente būtina e, suvokti tuos skirtumus norėčiau padaryti keletą pastabų. Jūs raginate mums kaip Europos parlamentą ir Europos Sąjungą nuosekliai laikytis pozicijos, kurią užimame. Aš galiu tam tik pritarti. Parlamentas visuomet stodavo į tų pusę, kurie pasisakė už demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teisės. Ir tai tikrai šiandien yra taip pat dar mm, pasakysiu, kad pasidžiaugiau mūsų pirmininko pareiškimų spaudai e, kartu su ponia Hautala, kuri pirmininkauja žmogaus teisų pakomitėtičiui. E, kartu mes paskelbėme taip pat pranešimą spaudą, kurią mes mm, pasmerkėme e, įvykius Bahreine ir akivaizdu, kad mes netylėsime ir reikšime savo poziciją per mūsų paskutinį paskutinį posėdį čia, kur aš jame taip pat dalyvavau, komisijos atstovas ponas Kuper išanalizavo situaciją vietoje, jis su jie buvo puikiai susipažinęs asmeniškai, daugelis kritiškų pasisakymų išsakė kolegos, jis pažymėjo, kad situacija regione yra labai trapi, o kalbant apie Bahreiną, jis pasakė, e, e, kažką panašau. Tai, tai jog e, situacija tampa panaši į pilietinį karą, tai tikrai mus sukrėtė ir žinoma, ne visiems patiko tokia pozicija, tačiau jeigu mes norime e, būti nuoseklus, institucijoms reiks tarpusavėje glaudžiau bendradarbiauti, o parlamento nuomonė, kaip jau sakiau, visuomet laikosi tos pačios pozicijos. E, delegacija ryšiams su Arabijos pusėsaliu nekartą lankėsi regione prieš e, kažkur devynis mėnesės e, lankėmės Kuveite ir džiugu, kad Kuveito parlamento delegacija kartu su pirmininku vieši šiandien pas mus. Taip pat pritariu, kad reikia bandyti padėti Pilietiniai visuomeniai reikia padėti sukurti struktūras nutiesiančias regiono valstybėms kelią į demokratiją. Puikios diskusijos vyko kuveite, ten gimsta tikrai gyvybingas parlamentarizmas, dalyvavome dalyje diskusijų, džiaugiamės, kad tarp parlamentarų yra keturios moteris, taigi regione matome judėjimą teigiamą kryptimi ir manytumėme, kad e, tokias e, tendencijas reiktų palaikyti. Klausimas e, jums, jūs išdėstėte tai, ko tikitės iš EP ir ES, norėčiau paklausti apie iš regiono valstybių kadangi jos vienas kitą palaiko, puikiai išmano situaciją vietoje, kaip kad Saudo Arabijos intervencija į Bahreiną. Taigi, ko mums reiktų tikėtis santykiuose su bendrai regiono valstybėmis, su šio regiono organizacija, kad užtikrintumėme sklaidų perėjimą į demokratiją. Labai ačiū ponė Nibler. Daug žmonių norėjo pasisakyti, taigi iš tikrųjų man teks apriboti kalbėjimo laiką trim minutėm. Maksimum. Maksimum. Nedaugiau kaip tris minutės. Atsiprašau, neišgirdau. Taigi pirmiausia noriu pasveikinti su tuo, kad iš tikrųjų buvo apžvelgta tiek daug temų ir turiu daug klausimų, bet pasakysiu kaip porą. Žilika sakė, kad mes e, žinome, kurią pusę palaikyti, tačiau e, problema ta, kad mes nežinome, ką pasirinkti, kadangi mes sudurėme su dilema ar palaikyti stabilumą ar demokratiją. E, ilgą laiką regionas liktai buvo stabilus, dabar štai iškilo demokratijos galimybė. Ir galbūt jūs galėtumėte šiek tiek pašnekėti, profesoriau, ką jūs manote apie tai. Toliau jūs minėjote Al-Qaidą. E, Vienas dalykas, kuris e, tampa gana iškus per šitą artimų rytų e, atsibūdimo procesą. Tai, kad Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, Islam brolyje, tiesą sakant, nebuvo tokie svarbus veikėjai. Ir panašu, kad tie žmonės, kurie yra revoliucijų varomo jėga, šiaip jau nelabai simpatizuoja tam vadinamom e, ekstremistiniam islamo organizacijom. Na ir gal galia, jūs kalbėjote apie ES E, galima institucinę paramą. Visą laiką mes girdėdavom kaltinimu, kad ES yra tik tai mokėtoja, o ne žaidėja, neaktyvi žaidėja. Taigi persiu prie paskutinio klausimo. Tom aplinkybėm, kada ne visiškai žinome, kurią pusę palaikyti, ar mes neturėtumėm kažkaip tai keisti institucinės pagalbos mechanizmo. Galbūt ne vien tik tai žerti pinigus e, tom institucijom palaikyti, bet e, šiek tiek produktyviau šitą nuveikti tą merginą. Ačiū, ponia Atkinsiu. Pons Kristofaldefer. Ačiū, ponė pirmininkė. Prisijungiu prie pono Atkins užduotų klausimų. Viena aišku. Jūs kalbate apie institucijų svarbą. Ką mes čia galime nuveikti, tai tikrai nemažai, tą esame jau įrodę. Tačiau tai yra ilgalaikiai procesai, ką tačiau mes galėtume padaryti kaip įmanoma greičiau. Aišku, islamo klausimą reikia mm, išspręsti. Turime užtikrinti, kad išsilavinęs elitas neiškeliautų, kad pasiliktų ir reformuotų valstybę ir jai toliau vadovautų. E, žinoma, tam vis reikia e, tam tikrų institucijų, apie Egiptą nieko nepasakėte. Kaip jūs verdinate e, tą e, regimą grįžimą į praeitį, kuomet pasikeitė mm, armijos pozicija Tahiriro aikštėje? E, taip pat domina ir Afrikos Sąjungos pozicija, kuri atrodo pakankamai pasimetusi, nes Kadafis E, neseniai visiškai pats pirmininkavo šiai organizacijai, rėmė jos narius didelėmis sumomis. Na, kaipgi jūs vertinate Jacobs sumos iš par poziciją? Jis e, važiuotų į Bengazį, jeigu neturėtų svarbesnių reikalų. Akivaizdu, kad šis reikalas yra jiems pakankamai nemalonus Taip pat regime, kad e, ponas Zuma nepadeda savo pareiškimais spręsti situacijos Libijoje. Ačiū. Labai ačiū. Panas Fox, tais minutės. Ačiū ponui Gavės už labai įdomų pranešimą. Gal galėčiau paprašyti jūsų pakomentuoti, kiek svarbus yra tas faktas, kad Arabų lyga balsavo pritardama neskraidimo zonos įsteigimui. Ir taip pat gal galėtumėte pakomentuoti, ką manote, kad es nesugebėjo vieningai sureaguoti, kadangi sprendimas imtis karinių veiksmų iš esmės buvo stumiamas e, Prancūzijos bei e, Britanijos, tuo tarpu Vokietija ir kai kurios kitos valstybės labai e, dvėjojo dėl tokių sprendimų. Ir taip pat jūsų akimis, ar tai nestiprina įspūdžio, kad bendroji užsienio bei gynybos politika yra kol kas gyvas mitas. Ir kad kol kas šią politiką iš esmės tebe įgyvendina nacionalinės valstybės. E, panašu, kad e, vėliausiai įvykiai kaip tik tai pabrėžia. Ir kągi, kokią žinę visą tai siunčia uh, likusiai pasaulio daliai, pažiūrėjau, arabų pasauliui, uh, palaikant santykius su ES, ar tai, ką jie reikia per pastaros keletą mėnesių ar savaičių, nepaskatins jų dar labiau uh, persiorientuoti į dvišalių santykius su atskirom valstybėm narėm, o ne ar tai nėra dar kartą patiktas patvirtinimas, kokia silpna yra ES bendros užsienio ir gynybos politikos srityje. Na ir paskutinis klausimas būtų susijęs su Jemenu. Ar ES ką nors gali pozityvaus nuveikti, e, kad neleisų šiai valstybei panirti į chaosą, ar vis dėlto mes esam tikrai pasyvus stebėtai? Ačiū gerbiamajam ponui Fox. Ponas Siekianmaki. Ponė Siekianmaki. Um, Dėkoju. Pirminkė, noriu užduoti klausimą dėl ginklų embargo ir priekybos ginklais. Jūs sakėte, kad nereikėtų nuvertinti pulkininko Kadafio pajėgumų ir aš iš tikrųjų galiu tik tai pritarti. Jis, mano akimis, yra labai stiprus, nes turi gerai organizuotas e, pajėgas, kuris jį palaiko. Būtent dėl to, kad ES valstybės narės daugelį metų pardavinėjo ginklus pulkininkui Kadafiui. Leido apginkluoti tą armiją. Pavyzdžiui, e, prancūzijos ekspertai taip pat važiavo teikia konsultacijas Kadafio saugumo paėgoms. Dabargi ES visoms vyriausybėms, visoms kitų šalių vyriausybėms e, teigia, kad jie turėtų laikytis ginklų embargo, bet patys pardavinėja ginklus. Aš manau, kad e, svarbiausias žingsnis iš e, Europos būtų būtent nustoti prekiauti ginklais. Ką Jūs manate apie ginklų embargo galimybę? E, kitas klausimas. Norėčiau išgirsti šiek tiek daugiau apie Libijos istoriją. Nežinau, teisybė ar ne, Bet aš supratau, kad koloniniais laikais e, ši šalis nebuvo vieninga teritorija, vienalytė teritorija, ten buvo keltas kitų darinių ir tai tebe turi įtakos ir šiandieną, kada e, tam tikri šalies regionai palaiko Kadafį, kiti nusteikia prieš. Ir kad tai yra jau ne tik tai nūdienos atspindys, bet ir tam tikros istorinės realijos. O šiaip ačiū už labai naudingą informaciją. Grazie onorevole Iatemaki. La parola all'onorevole Arlacchi per tre minuti. Thank you. Ačiū ponia Kamaki. Toliau. Uh, ponas Arlacchi. Ačiū Jums už gilę analizę. Aš turiu 42 klausimus, tačiau apsiribosiu pirmais penkiais. Uh, Taigi dėl situacijos Persijos įlankos regione ir artimuose rytuose. Pirmasis klausimas būtų, kaip jūs vertintumėte tolesnė galima antros demokratizacijos bangos, kuri dabar kyla um, raidą. Tos bangos, kuri dabar uh, apėmė Junktus uh, Arabų Emiratus ir kai kurias kitas valstybės, kuriuose iki šiol buvo šiek tiek ramesnė situacija. Uh, ar e, galima tikėtis, kad ten atsiras e, konstitucijos monarchijos, ar ten galima tikėtis e, nesmurtinių konflikto sprendimų. Kitas klausimas yra apie e, ginklus šiame atimo rytų regione. E, mano kolegė, tiesąkant, jau uh, uždavė šį klausimą. Aš tik tai pridursiu, kad artimieji rytai iš tikrųjų yra na, viena iš tų vietų, kur sutarta be nedaugiausiai ginklų pasaulyje. Uh, Ir e, ginklų embargo šiam regionui idėja. Taip pat e, šio regiono valstybių karo biudžeto mažinimas, nes mes žinome, kad e, apie 8 procentus ar daugiau BVP kai kurios šių valstybių, važiuoju, Saudo Arabija ir kai kurios kitos kaiminės skiria būtent ginklavimuisi. Taigi, kokią reakciją tai galėtų sukelti e, prekiautojams e, ginklais, ypatingai Junktinės valstijos ir e, Junktinė karalystė yra žinomas kaip be nedidžiausias ginklų tiekėjas. Na, toliau dar vienas klausimas susijęs su Irano grėsme. Irano grėsme regione yra be ne pagrindinis elementas, e, kuris pateisina didžiulės išlaidas ginkluotį. Kaip jūs vertintumėte? Irano grėsmę, kiek jinai yra reali. Saudo Arabija. Saudo Arabija be abejo e, yra stambi žaidėja dėl savo naftos, kurią parduoda mums ir jungtinėms valstybėms, tačiau pasarojame metu naftos tiekimas tapo labai diversifikuotas. Ir ta įvairovė, ta tiekimo arba klientų įvairovė gali ateitie e, pakeisti situaciją šiame regione. Tikėkime, kad įvykiai e, pasuks mums patrauklė linkme, tai ir link demokratizacijos. Na ir dar vienas klausimas būtų susijęs su islamo grėsme. Kaip jūs jau minėjote, islamo terorizmas arba vadinama islamo grėsmė yra nabene. E, pagrindinė a, organizacija, kuri, kuri dabar tampa savočka situacijos auka, nes e, jie tampa tarsi e, nebeliai stebėtojais tų įvykių, kurie e, visus. Ir daug e, mokslininkų ir akademikų dabar turi peržiūrėti savo pozicijas. Kokią koncepciją vietoj buvusios islamo grėsmės dabar akademikai turėtų pasiūlyti? Ačiū. Toliau pans Mėr. Dėkoju. Savo pasakymą pradžioje profesorius kalbėjo apie situacijos uh, arabų pasaulyje uh, svarbumą netidėlėtinumą. Iš pat pradžių profesorius sakėte, kad mes neįvertinome, kiek vis dėlto e, pribrendus tą situaciją arabų pasaulyje, kiek jinai yra jau svarbi ir netidėliotina. Aš manau, kad mes ne, neįvertinome, o tiesiog kitaip ją vertinome. Mūsų požiūris buvo kitoks ir galbūt jis nebuvo teisingas. Europa pirmiausiai e, rūpinasi laisva priekyba ir žmogaus teisėmis. kai ponas Kupa e, kalbėjo komitete, jis yra Baireno pasiuntinys. E, jis e, anaip tol nepasakė kritiškai. Kita vertus, Ženevoje buvo aiškiai išdėsta pozicija, kad e, smerkianti ligoninės užėmė Bahreinę, kur buvo pagrobti gydytojai ir, ir slaugis. Tačiau e, Europa yra truputį pasimetusi, nežinia, kaip reaguoti kai kurios įvykius. Mes be abejo galime išlikti diplomatai, galime diplomatiniais būdais kelti tam tikrus reikalavimus ar sąlygas e, Ir vis dėlto e, reikia pasakyti, kad valstybės, kurios, pažiūrėjau, turi daug naftos, nuo kurių mes esame priklausomi, mes su jais kalbame vienu tonu, su kitom valstybėm sakė taip. Štai, pažiūrėjau, e, Saudo Arabija yra iš tikrųjų vienas žiauriausių e, autoritarnių režimų pasaulyje. Ten tebe galioja mirties bausmė, kurią pasmerkė daugumą civilizuoto pasaulio, bet vis tiek tai tebe vyksta jų uh, požiūris į moteris yra siaubingas, jie dabar turi specialią policiją skirtą būtent moterim persekioti. E, islamas iš tikrųjų e, ten įgyjo kraštutinės formas, pažiūrėjau, moteriams neleidžiama naudotis viešuoju transportu ir panašiai. Ir vis dėlto, kokiosgi pozicijos mes laikomės Saudo Arabijos atžvilgiu. Uh, kokia mūsų pozicija reikalaujant ginti žmogaus teisės. Pozicijos praktiškai nėra. Kodėl? Todėl, kad mes priklausome nuo jų naftos. Aš sąžiningai manau, kad e, tokia formulė mm, yra netvari, kadangi ES Ką Saudo Arabija turėtų manyti apie ES? ES pasirašė tokias prekybos sutartis, kurios būtent ir daromas priklausomus nuo naftos. Na ir galų gale baigiu. E, taigi tarp e, e, JAV bei Ispanijos, Prancūzijos, e, e, Junktinės karalystės vyksta savočiukas prekybinis ginčas, kas siūs tankus į Libiją. Na, visa šitą situaciją iš tikrųjų yra sunkiai suvokiama. Kągi, ačiū ponė Meir. Paskutinis. Bet jūs. Ponė Salės. E, ačiū. Porą dalykų norėčiau iš jūsų išgirsti. Pirmiausiai, ar jūs manote, kad taptinė bendruomenė turėtų peržiūrėti savo teisę įsikišti į tam tikros šalies visus reikalus, siekiant apsaugoti civilius gyventojus. E, kokiu momentu tokia intervencija tampa pateisinama? E, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, kadangi bijau, kad šis klausimas gali tapti vis svarbesnis, vis aktualesnis per ateinančią savaitės ir metus. Taip pat kalbėdamas apie e, Saudo Arabijos minėjote, jog jaunimas šioje šalyje taip pat uh, svajoja apie tam tikras laisvės ir teisės, kurių siekia ir kitų arabų šalių gyventojai. Kaip dėl moterų? Ar tikėtina, kad jos gali sukilti prieš savo statusą, pradėti kažkaip tai protestuoti prieš savo padėtį Saudo Arabijoje? Dar vienas klausimas susijęs su Sirija. Mane stulbina Sirijos prezidento nesugebėjimas išgirsti liaudės balso, savačkas autizmas. Ar jūs manote, kad jis tai yra tik tai E, savo tėvo sūnus, tai yra obalys toli nuo bels nenuridėjo. Ar jūs manote, kad jisai vis dėlto skiriasi nuo savo tėvo, jis masto kitaip, tačiau tiesiog jam daro įtaką žmonės, kurie buvo jo aplinkoje ilgą laiką. E, bet kuriu atveju e, mane stulbina, kad Sirijos prezidentas akivaizdžiai negirdi savo liaudės reikalavimą. Na ir dar vienas klausimas, koks galėtų būti Turkijos vaidmuo rytoj ir tolimesnė ateityje, e, kai kalbame apie mm, artimuosius rytus ir arabo pasaulį. Kągi, ačiū. Tai paskutinis iš aštuonių pasakymų. Ir dabar mes turime dar kokį 20 minučių. Profesoriu, pamėginkite atsakyti. Um, I said great questions. I, I wish sakiau, puikus klausimai. Gaila, kad turime valandos e, atsakyti į tokius politinius ir labai ištrius mm, klausimus. Na, pradėsiu nuo pradžių ir po to aš pabandysiu pagilinti atsakymą ir į kitus klausimus. 17-20 metų pastarųjų buvo tarsi pasirinkimas tarp stabilumo ir viso kito. Uh, ir nuo praėjusio amžiaus vidurio Europa ir JAV e, nuolat pabrėžia, kad stabilumas yra tai, kas svarbiausia žmogaus teisės, teisinė valstybė iš principo buvo paukotos ant stabilumo altoriaus. Stabilumas buvo labai siaurai apibrėžtas. Būtent e, stabilumas reiškia būtina užtikrinti e, naftos tiekimą ir aišku, kad nafta tam patikra, e, tikrų pakrai, prakeikimų tų, tų šalių visuomenėms. Ir tai skatino autoritarnės tendencijas ir atspindėjo vakarų santykius su regionu diktatoriai ir autokratai per pastarosius 16 metų bandė manipuliuoti situaciją ir sakė, kad tai yra pasireikimas tik tarp mūsų ir tarp ekstremistų. Nes e, jeigu mūsų neliks, mūsų autokratų neliks, tai alternatyva tai yra tik Alkaidos islamistai. O pastarųjų kiet ketverių mėnesių revoliucijos liudija, kad pasirinkamas platesnis ne tik tarp autokratų ir islamistų. Yra ten ir pilietinė visuomenė, ten yra ir centristai, yra ir demokratai, yra žmogaus teisų gynėjai. Tikrai situacija daug sudėtingesnė nei da a, primityvi poziciją dominavus, kurios laikėmės mes pastarosius 16 metų. Ir akivaizdu, kad po šių įvykių daugiausia pralaimės Al-Qaeda. Kokia buvo Al-Qaedos ideologija, kad politikai e, nieko negali padaryti, tik smurtas ir karas gali pakeisti situaciją jų šalyse šalyse. Milijonai, aš čia nesu paprastinai, milijonai, dešimtis milijonų arabų ir musulmonų tarė aišku žodį, kad politika svarbu, visuomenė svarbu. Žmonės e, minios kalbėjo ne tik apie duoną ir sviestą, bet ir apie skaidrių valdymą, apie valdžių atskirimą, apie tai, kad nori, jog jų balsas būtų girdimas. Taigi, akivaizdu, kad mūsų dominuojančią paradigmą dėl artimų rytų reikia peržiūrėti, kad e, yra daugiau nei tik autokratija ir islamas. Tai viena didžiausių pastebėjimų per šią krizę. Na, E, islamistai, aišku, vaidina svarbu vaidmenį taip pat. Jų yra pačių įvairiausių. Yra nusaikių, radikalių ir e, karingai nusiteikusių, o nusaikus islamistai vaidins dominuojantį vaidmenį regione ne dėl to, kad jie yra galingiausi, tačiau dėl to, kad yra geriausia organizuoti šiame, šioje pasaulio dalyje. Egiptas. Jeigu rinkimai vyks rugsėjai, pamatysime, kad 20-30 procentų islamistai Egipte gaus. E, Tunise situacija tokia pati, tačiau e, jokia kita jėga negaus 30 procentų vien dėl to, kad nėra tinkamai organizuota. Ir čia ES vaidmuo. Reikia padėti jiems susitelkti tuos milijonus reikia a, e, suorganizuoti į partijas, padėti jiems įsteigti savo institucijas, e, organizacijas ir panašiai. Mes tai turiu mini ne tik ES, bet ir tarptautinę bendruomenę. E, turime padėti regionui susitelkti per pastarosius 20 metų pilietinė visuomenė autoritariniai režimai e, tiesiog e, sukramtė ir ten nėra to organizacijų patirties organizavimasi, tai svarbu tiek trumpalaikiu, tiek ilgalaikiu laikotarpį. Aš čia tikrai nieko nenoriu gazdinti. Tiesiog noriu pasakyti, kad musulmonų brolyje nėra dominuojanti jėga savo šalyje jie, at, jie geriausiai matomi dėl to, kad gerai organizuoti. Sakyčiau, 70 procentų egiptiečių, e, Tuniso gyventojų, Jemeno gyventojų yra nusaikus žmonės ir jų balsai turi būti išgirsti. Ir balsuodami jie tar savo žodį. O po referendumo Egipte matome, kad islamistai turi uh, organizacinius mechanizmus ir dėl to jų balsai yra tokie svarbus. Sakyčiau, kad 70 procentų visų islamistų balsavo, o centristinių pažiūrų žmonių balsavo vos tik 20 e, procentų. Taigi Egipto referendumas dėl konstitucijos e, pranašauja būsimus rinkimų rezultatus. Al-Qaeda, tačiau iš to nelaimi, o kaip tik daugiausia pralaimi ir akivaizdu, kad islamistai nėra dominuojanti regiono jėga. Pabandysiu atsakyti į keletą klausimų apie ginklus. Aš pats esu amerikietis, nors ir dirbu Londone. Gynybos sekretorius ponas Geisas e, lankėsi Saudo Arabijoje prieš keltę dienų. Jis patikino, kad JAV yra įsipareigojusi ginti karalystę ir prieš vykdamas jis e, sulaukė klausimo, ar diskutuosite vidaus situaciją Bahreinė ar Saudo Arabijoje. Atsakymas buvo ne, mes nediskutuosime uh, nei apie vidinę situaciją Saudo Arabijoje, nei apie vidinę situaciją Bakreinė, nes Saudo Arabija yra mums gyvybiškai svarbus sąjungininkas. Ponas e, Geitsas norėjo parduoti karalystį pačią e, tobuliausią šiuo metu esančią antibalistinę raketą. Ir Iš principo šis susitikimo rezultatas buvo surinktas tikslu sparnuotosioms raketoms paraduoti. Ir buvo ieškoma būdų atsakyti į Irano pavojų. Na, Irano pavojus juokės yra daug svarbesnis šiuo metu. Akivaizdu, kad prioritetai daro savo ginklų pramonė yra milžiniška, turinti milžinišką galę. Ir e, kadangi JAV gynybos sekretorius kalbasi apie raketų pardavimą mm, Saudo Arabijai, liudyje, kokie yra prioritetai. Akivaizdu, kad Iranas negrasina nei Saudo Arabijai, nei kam kam nors kitam regione. Iranas tiesiog grasina savo pačios pilietėm. Piliečiams Iranas nieko neužpuolė per pastarosius 160 metų, jis pats buvo užpultas Irako, kuriam tuo metu vadovavo Sadamas Husinis. Aišku, aš nenoriu nuvertinti ir Irano pavojaus, tačiau Iranas tiesą sakant yra daug labiau pažeidžiamas šiam demokratijos virusui sklandančiam po regione. Po to, kai buvo nuverstas prezidentas Mubarekas, 10 tūkstančių iraniečių išėjo į gatves. Žinome, kas įvyko per paskutiniuosius rinkimus. Iranas bando išgyventi tą mm, audrą, kuris, kuri drasko socialinį šalies audinį. audinį o e, ponas Geitsas e, atsakydamas į klausimą dėl Irano kišimuose atsakė, kad ne, Iranas nesikiša, e, tačiau jeigu kišis mes reaguosime ir mums svarbiausia yra tai, kokį e, pavojų Iranas kelia. Taigi akivaizdu, kad prioritetai yra e, kažkur kitur. JAV interesai yra kontraproduktyvus. JAV žvalgyba turi daug informacijos. Jau senai žinome iš Wikileaks dokumentų, kad Iranas niekaip nesusijęs su įvykiais Bahreine, Egipte ar dar kur kitur. Iranas šiuo metu paprasčiausiai bando išgyventi ir apsaugoti valdantį režimą nuo to, kas vyksta pasaulyje. I don't believe that we, are, we will see uh, constitutional, I mean, trans Nemanau, kad matysime konstitucinių pertvarkų nuo dabartinės absoliučios monarchijos iki konstitucinės monarchijos yra didžiulis šuolis. Realiai yra tokia, kad Saudo Arabijos gyventojai, bet kokiu atveju mums patinka tai ar nepatinka, formuojasi į opoziciją. Realybė yra tokia. Aš čia tiesmukiškai pasakysiu. Saudi Arabija, Saudi Arabija vadovauja kontrarevoliuciniams judėjimams iš esmės tam, kad suprastumėte, apie ką kalbu, pajokausiu. Santykiai su Saudo Arabija visuomet buvo įtemti nuo ministro pirmininko Al-Hari už nužudimo 2005 metais, kuomet Sirijoje e, kylo protestai, karalius stengiasi užsitikrinti Saudo Arabijos paramą. Ir tai aiškiai jums parodo, kad čia nėra jokios samokslo. Uh, Saudo Arabijos vadovai supranta, masto, kad tai, kas vyksta regione, yra grėsmė jų išgyvenimui, senai santvarkai. Saudo Arabijos vadovams iš tikrųjų naudinga būti imtis iniciatyvos, įgyventi politinės reformas, sukurti pilietinės visuomenės pamatus, tam tikrų būdų tarsi užbėgti už akių bet kokiam neramumui, nes ta audra yra tokia galinga, kad net ir Saudo Arabija gali neatsilaikyti tam, kas gali atsitikti. Tačiau realybė yra tokia, ypač karalius galvoja, kad tai, kas vyksta, iš esmės suduoda smūgį tam, ką Saudo Arabija laiko stabilumu ir uh, pasaulio santvarka. Ir todėl Amerikos ir Saudo Arabijos uh, Mm, santykiai yra pakankamai įtempti, yra daug nervingumo ir Obamos administracija padarė išvadą, kad santykių išlaikimas yra daug svarbiau nei e, kiti politiniai dalykai Saudo Arabijoje regione. Dėl istorijos jūs klausėte, ar Libija kūrėsi, statosi, na, kaip žinote, tarp 1918-2020 viskas buvo formuota. Galime kalbėti apie Libaną, Jordaniją, Siriją, Iraką. Prisiminkime Irako krizę. Daug amerikiečių neutrių politikų pradėjo kalbėti apie tai, kad reiktų Iraką padalinti į tris valstybės. Man atrodo, Čia aš kaip mokslininkas, kaip e, vidurytų politikos specialistas norėčiau pasakyti Jums vieną dalyką, kas svarbiausia mano manimu. Tai, kas vyksta regione, yra tai, kad pirmą kartą arabų žmonės bando apsispręsti. Tai yra būtent apsisprendimo momentas. Prisiminkime, Otomano imperija gal 500 metų valdė ir po pirmo pasaulinio karo um, Otomano imperijai žlugus. Um, pasidalijo viskas tarp Prancūzijos ir Didžios Britanijos, buvo viskas pasidalinta. Kadafi, Mubarakas ir kitos tos valstybės, tai buvo kas? Riteris ant žirgo, kuris pa, paėmė valstybę į savo rankas, autoritarnį režimą paėmė. Ir milijonai žmonių šiandien pirmą kartą pasako, kad mes norime spręsti apie savo valstybių ateitį. Čia nėra kažkas tai imperialistiško, nėra amerikietiško ar Izraelio vėliavų. Žmonės kalba apie labai paprastus dalykus - duoną, darbą, rinkimus skaidrų valdymą. Todėl taip svarbu yra tai, kas e, vyksta, kaip svarbu tai palyginti su Berlyno sienos griuvimu. Būtent tai yra um, arabų pasaulio Berlyno, moment, e, Berlyno sienos griuvimo momentas. Būtent todėl aš pradžioje ir sakiau, kad mes galime išvelgti arabų sienos įtrukimus daugeliu, daugeliu prasmių iš tikrųjų tai, ką mes šiandien matome, yra istorinis momentas. Aišku, socialinės revoliucijos, revoliuciniai judėjimai, žmonės nori pertvarkyti visą sistemą ar sukurti naują sistemą. Sirija čia svarbus momentas. Tai, kas vyksta Sirijoje, jums daug ką pasako apie tai, kad štai turime um, režimą, kuris tikrai spaudė žmonės ir žmonės nori pakilti, puikiai žinodami, kokie bus padariniai. Mes matėme jau tuos galimus padarinius, tačiau realybė aiškiai rodo, koks yra gylis, kokia gale yra tos audros, kuri dabar ašluoja visą regioną. Jūs klausėte, dėl liberalių intervencijų po, kaip žinote, po karo, visas tas suvokimas liberalių intervencijų tapo labai populiarus, iš, ypač Amerikoje, naujasis konservatyvizmas tapo labai populiarus. Taigi tai nauja paradigma. Liberalus interven, intervencionizmas buvo diskredituotas per Irako karą. Amerikos intervencija Irake iš tikrųjų turbūt įkalė paskutinį um, vinį į tą um, liberalaus intervencionizmo um, karstą. Aš galvoju, kad Libijai bendro, tarptautinė bendruomenė turėjo pasirinkimo, nes manau, kad bet kokiu atveju Bangazis būtų pavirtęs kraujo, kraujo pralei, milžinišką kraujo praleimo vietą. Ir Tačiau net ir šiandien Libijoje mes matome um, galimybės, kad uh, revoliucija gali būti dar ap apnuodita ir korupuota ir taip toliau. Aš esu šokiruotas, kai opozicijos karinis vadovas kritikuoja NATO. Uh, kad nėra pakankamai bombarduojama iš NATO pusės, nes iš tikrųjų jie nori, tarsi NATO jiem nutiestų platų kelią. Tačiau ar tikrai tarptautinė bendruomenė turi dar įsivelti į iš esmės jau išsitęsusi konfliktą? Aš norėčiau matyti e, daug griežčiau nubrėžiamas ribas, kur, kiek ta intervencija gali būti, kokio masto. Uh, humanitarinė interva, intervencija, teisėta jungtinių tautų sankcionuota mm, intervencija turi turėti labai aiškės ribas, nes kitaip kažkoks tai lyderis ar lyderių grupė gali manipuliuoti tokiom intervencijom ir dėl, intervencijomis. Ir todėl aš perginu dėl Libijos, kad vakarų vadovaujamam alijansui mm, tarsi keliami reikalavimai dar labiau įsitraukti karinių požiūrių realiai vertinant, ši intervencija buvo skirta apginti civilius gyventojus, o ne nusverti gali pusiausvėrai kažkuria tai pusė, nežiūrint to, ką mes galvotume apie Kadafi mandatas buvo aiškus ir kad ir kaip tai būtų skai, skausminga ir kad ir kaip norėtumėm, kad Kadafis pasitrauktų, mes turime gerbti tarptautinę teisę, nes kitaip mes visi pralaimėsime būtent čia prasme. Jemenas. Norėčiau, kad ES ir ES parlamentas e, paskolintų savo balsą Persų e, įlankos bendarbiavimo tarybai e, ir alijansui, kad prezidentas Alehas pasi, Salehas pasitrauktų iš Jemeno. Jemenas greičiausiai subirės, jeigu prezidentas Salehas nepasitrauks. Ir aš manau, kad ES, tarptautinė bendruomenė bendrai turi labai garsiai pasakyti, kokia, kokia yra jų pozicija. Tai yra, kad prezidentas Salehas turi pasitraukti ir turi suteikti galimybę žmonėms apsispręsti dėl savo ateities. Manau, kad mano laikas baigėsi. Eh? <laughs> Grazie. Na, jeigu jūs pagėdaujate, dar galėjote panaudoti minutę ar dvi. Bet šiaip jau labai ačiū. Nežinau, ar pirmininkė ryšiams su arabo šalimis tarnų rekonstrukcijų komiteto, atrodo ne, tada labai ačiū ir be abejo didžiausias dėkui e, profesoriui Gergės, kuris iš tikrųjų labai išsamei apžvelgė įvykius vykstančius Arabijos pusiasalyje. E, na, iš tikrųjų, šie pasakymai yra didžiulis penas tolesniam apmąstymui. E, na ir čia aš noriu paskelbti posėdžio pabaigą. Rytoj 9 val. sutiksime, tęsime. Posėdis baigtas.